nes primenu, kad šiuo klausimu Farerai pasitraukė nuo dėrybinio stalo. Ačiū komisariai. Diskusijos šiuo klausimu yra baigtos. Galima pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra Čičesterio pranešimo dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui keturios minutės. Uh, uh, pone pirmininkė, pone komisarė, kolegos. Uh, šiame pranešime yra kalbama apie agentūrą, kuri yra susijusi ir atsakinga už tinklų ir informacijos apsaugą. Jau trečią ar ketvirtą kartą mes bandome apibrėžti šios agentūros vaidmenį, užduotis ir tikslus. Ir aš norėčiau labai padėkoti savo šešėlinių pranešėjų komandai, ypač savo kolegai Eilė, už konstruktyvę pagalbą rengiant šį pranešimą. Norėčiau taip pat padėkoti ir komisijos nariai už jos paramą ir konstruktyvų požiūrį sprendžiant šią problemą. Siekiant padidinti šios agentūros efektyvumą ir veiksmingumą, aš taip pat norėčiau padėkoti Airijos, Kipro, Vengrijos ir Lenkijos vyriausybėms, kurios pirmininkavo ES ir dėrėjosi dėl šio reglamento nuostatų. Aš kolegoms parlamente noriu pasakyti, kad jeigu jie peržvelgtų reglamento tekstą, jie pamatytų mūsų indėlį, nes mes iš esmės perrašėme dokumento tekstą ir turiu pasakyti, kad mes jį patobulinome. Dabar agentūra yra geriau pasirengusi vykdyti užduotis ateityje. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie tinklų ir informacijos apsaugą. Būtina užtikrinti, kad tokia Europinė agentūra būtų veiksminga. Mes iš naujo apibrėžėme agentūros įgaliojimus, kompetencijos sritį mes e, įdėgėme e, naują vykdomąją tarybą. Mes manome, kad tokia taryba pagerins agentūros darbą ir vadovavimo jam. Mes apibrėžiame vykdomosios tarybos e, atsakomybės sritis ir padidinome agentūros atskaitingumą vykdomojo direktoriaus ir tarybos pirmininko kas galėjo atvykti į Europos parlamentą ir prisistatyti bei atsiskaityti. Mes įvedėme nuostatas, kad audito rūmai ir OLAF organizacija užtikrintų didesnį agentūros atskaitingumą. Ir dar viena svarbi priemonė, mes manome, kad e, kaip žinia, agentūros būstinė yra įsisteigusi Kretoje Heraklijone. Puiki vieta darbui, bet šiek tiek nepatogi, kalbant apie susisiekimo galimybės su likusia Europos dalimi mes numatėme fiksuotą septyniarių metų trukmės agentūros darbo laikotarpį ir numatėme, kad agentūros veikla bus peržiūrėta e, baigiantis penktiesiems agentūros veiklos metams. Aš manau, kad e, pritaikius visas šias priemonės galėsime teikti, kad e, paruošėme agentūrą taip, kad ji galėtų susidoroti su iššūkiais ir su poreikiais kibernetinio saugumo srityje per ateinančius metus. Ši agentūra turi padėti ES plėtoti savo politiką, stiprinti pasirengimą, mes skatiname didesnį viešojo privataus sektorių bendradarbiavimą Taip pat manome, kad agentūra turėtų bendradarbiauti su trečiosiamis šalimis ir turėtų turėti daugiau lankstumo, sprendžiant įvairius klausimus. Taigi aš teikiu tokį pranešimą Europos parlamentui. Ačiū. Dėkuoju. Dabar komisijos narė ponė Kraus, prašom. Um... Ačiū pirmininkė. Šis reglamentas įrodo, kad uh, išmintinga niekuomet nepasiduoti, e, tol kol tai turi prasmės. Ir dėl to noriu pasakyti, kad atliktas geras darbas e, Europos parlamento požiūrio dėka e, taryba dabar parems naują reglamentą dėl Enisos, nes reikia mm, šiai agentūrai nenaujo mandato. Tas naujo mandatas yra aiškus, yra kalbama apie septynerius metus dabar. Noriu padėkoti pranešėjų ponui Čičisteriui ir šešėliniam pranešėjim, kurie dirbo šio klausimu. Yra daug darbo atlikta ir aš žinau, kad mm, pirmininkaujančių valstybių, kurios daug prisidėjo sąrašas, kam reikia išsakyti padėką už tą darbą, yra vienas iš tų signalų, kad tikrai tas klausimas e, pareikalavo didžiulio e, darbo. Komisija yra įsitikinusi, jog absoliučiai būtina, kad Anista tęstų savo darbą efektyviai galėtų e, atlikti savo veiklą ir tai yra esmė. Uh, kalbame apie neseniai mm, patvirtinta kibernetinio saugumo strategija Europai, taigi mums reikia Enisos, mums reikia, kad Enisa suvaidintų pagrindinį vaidmenį stiprinant Europos tinklų ir informacinių sistemų atsparumą, tvirtumą, apsaugotumą. Taigi, kalbant apie Enisą, šiandien yra visiškai aišku, absoliučiai aišku, pirmininkė, kad mums reikia Enisos. Ir džiaugiuosi, kad po ilgų diskusijų diskusijų Mm, tikrai ilgų mm, diskusijų, na, netikiu amžinų gyvenimų, bet kartais susidaro toks įspūdis, kad čia visi gyvename amžinai, nes procedūra buvo tokia ilga ir tokia sudėtinga. Dabar vis tik tai mes jau turime tą, ant, tą naują mandatą, kuriuo ir galime pasidžiaugti. Tai aš manau, kad galime dabar pasiremti iki šiol tikrai labai sėkmingai mm, atliktų darbų dėl šios agentūros ir žengti tolin. Nes tikrai tikrai paneuropinio tinklų saugumo visa veikla įtraukiant į trečiasią šalis, įvertinant ir vietos grėsmės, skelbiant pažangiausią praktiką. Visa, vis, visa tai atliek, atlikus Anisai tikrai sudarė galimybę atlikti puikų vaidmenį ir toliau, manau, mes matysime Anisą dirbant dar efektyviau, glaudžiau palaikant bendarbiavimą su ES institucijomis ir čia, kai kalbame apie efektyvumą, tai tikrai uh, galime. Uh, pasikliauti tuo, uh, ir galime tikrai čia suskaičiuoti visus eurus, kiek Enisa užtikrina to, tos gražos ir privačioms įmonėms. Ir dabar tikrai lauksiu jūsų galutinio balsavimo rytoj. Aš manau, kad Pabaigai reikia pasakyti, kad Enisos mums labai reikia, galvojame apie ateitį, tai manau, kad labai svarbu dabar, kad mes turime aiškumą. Aiškumą turi ir tie žmonės, kurie dirbo su Enisa iki šiol. Dėkoju komisijai, komisijos nariai. E, Hauka posėdė nedalyvauja. Tad suteiksiu dabar kalbėtojams frakcijų vardu. Kolega Eller, APP e frakcijos vardu, dvi minutės. Dėkuoju pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiamas pranešėjai, užšešėlinė pranešėjai. Inicija tai nėra tikslas pats savaime. Man atrodo, kad diskusijos eina ne apie agentūrą, bet e, apie tai, E, su kokiais e, iššūkiais mes susidurėme bendroje rinkoje. Kalbame apie mūsų e, vartotojų saugumą naujoje skaitmeninėje eroje. Enisa turi užtikrinti, kad Europos lygmenių mes turėtumėm pakankamai žinių, kad būtų koordinuojama veikla. Taip pat ir su valstybėmis narėmis, kurios nėra taip jau pažangusios kaip kitos, kaip šioje srityje, kad būtų galima joms padėti. Būtent toks yra ENISOS kaip agentūros tikslas. E, ENISA taip pat turi bendradarbiauti ir su kitomis agentūromis, pavyzdžiui, Europolu siekiant kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. E, Europos parlamente vyko dėrybos e, dėl šio pasiūlymo E, jos buvo labai ilgos. Ir mes kalbėjome apie tai, kad e, tinklų ir informacijos apsauga yra labai svarb, svarbus dalykas mūsų visuomeniai. Mes taip pat kalbėjome su komisarė ir pasirodė esanti įsipareigojusi siekiančio tikslo. Ji tikrai turėtų būti kaip ir pagirta už jos e, kaip lyderio vaidmenį. Ir šiuo atžvilgiu mes nekalbam apie tai, kur turėtų būti e, įkurta agentūra. Mes nekalbam apie agentūros struktūrą. Mes kalbame apie kažkokią agentūrą, kuri leistų mums e, efektyviai kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, e, kurie prisidėjo prie diskusijų. Mes taip pat e, ateityje diskutuosime dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais direktyvos. Tai tad darbas šiuo klausimu dar nėra baigtas. Ačiū dabar žodis poniai Tikau, socialistų frakcijos vardu. Turiu pasakyti, kad tinklų ir informacijos saugumas yra nepaprastai svarbus. Todėl ES reikia tikrai galingos, stabilios agentūros, kurios, kuri veiktų ilgalaikiu laikotarpiu. Kaip šešėlinė pranešėja, aš galvoju, kad kalbant apie Enisa, antras ir trečias straipsniai yra patys svarbiausi. Čia yra nustatyti agentūros tikslai ir įgaliojimai. Mm, šios agentūros bus labai svarbus vaidmuo užtikrinant visų teisinių nuostatų įgyvenimą dėl, saugum, dėl um, tinklų ir informacijos saugumo. Taigi ši agentūra turi prisidėti prie valstybių narių įgaliojimų stiprinimo, e, kad jos galėtų geriau nustatyti trūkumus, kad galėtų rasti spragas informacinėse tinkluose. Um, labai svarbu, kad šiai agentūrai būtų paskirtas pakankamas biudžetas, kad užtikrintų jos veiklos autonomiškumą. Ir e, reikia nepamiršti, kad e, būtent tie, kam tie pinigai bus skirti, tie e, pinigai turės tarptautinį pobūdį, kadangi veiksmai bus tokie. Taigi aš manau, kad labai svarbu pasirūpinti tuo biudžetu. Dėkuoju Alde frakcijos vardu. Valian, dvi minutės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Čičester už jo norą ir pasiryžimą vesti šias diskusijas. Komisijos pasiūlymas buvo parengtas 2010 metais ir, kaip matome, vyko intensyvios diskusijos, darybos su taryba, su komisija ir, kaip matome, rezultatas yra sėkmingas. Netaip dažnai atsitinka, kad tikrosios problemos yra išsprendžiamos, e, apeinant tam tikrus interesus. Ir ponas Čičester e, parengė tokį pranešimą, kuris e, pailgina agentūros veiklos laikotarpį, taip pat nustato galimybės enisai veikti veiksmingai ir efektyviai. Mes, aišku, tuo labai džiaugiamės, kadangi gyvename krizės metu, kai išteklių turime labai mažai. Tikiuosi, kad toks pavyzdys įkvėps ir kitus. Aš tikiuosi, kad šis kompromisinis pasiūlymas pritrauks profesionalių darbuotojų į agentūrą. Enisa dabar turi galimybės tapti pagrindinę organizaciją kibernetinio saugumo srityje. Ir aš turiu pasakyti, kad jau seniai buvo laikas suteikti tokio tikrumo e, agentūrai, kuri kovoja su kibernetiniais išpoliais. Kaip matome, Junktinės valstijos skiria vis daugiau lėšų apsisaugoti, kad nebūtų tesiami karai kibernetinėje erdvėje. Taigi, kaip matome, Europos parlamentas gali mesti iššūkį ir toks veiks, tokie veiksmai galėtų tapti standartiniais, kalbant apie ES institucijas. Verdi, Un... Dėkuoju dabar žaliųjų e, frakcijos vardu vieną minutę poniai Andersdotter. Um, tak, fru ordförande. Jag vill tacka... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Čičester, už jo atliktą darbą. Taip pat dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams, kurie dirbo per pastarosius metus. Ir dėkoju komisijos nariai Krūs už jos darbą, kalbant apie Enisa. E, mes turime pasimokyti labai daug ko iš Enisa. Enisa turi rinkti informaciją apie tinklų ir informacijos apsaugą, tačiau ji veikia kaip e, ne viena kita organizacija. Aš tikiuosi, kad dabartinės priemonės supaprasins agentūros darbą. Tačiau tinklų apsauga yra ir politinis klausimas ir jis tokiu tapo visiškai neseniai. Mes vis dar bandome išsiaiškinti, kas turi būti apsaugotas nuo ko ir kokiais būdais. E, yra numatyta daug užduočių susijusių su informacijos rinkimu. E, pastaraisiais metais buvo pateikta daug naujų reikalavimų. Galbūt reikėtų peržiūrėti e, esamą padėtį, ko parlamentas reikalauja iš Enisos ir ką reikėtų sustiprinti. Dėkoju. Dabar guė frakcijos vardu ponas Angurakis pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Enisos e, steigimosi vietą, tai manau, kad ne tai yra didžiausia problema. E, visas triukšmas yra sukeltas e, siekiant nuslėpti esminius šios organizacijos pakeitimus ir su tuo susijusius didžiųjų monopolių interesus. Lyginant su pradiniu komisijos pasiūlymo, Europos parlamento pranešimu siūloma suteikti agentūrai daugiau reagavimo funkcijų. Aišku, būtina apsaugoti uh, E, infrastruktūras, e, kurios jau dabar yra įsteigtos Kretoje ir tai yra labai svarbu. Pati Enisa agentūra turi vykdyti savo veiklą ten, kur yra jos būstinė. Ir tokiu būdu e, agentūra užtikrins Europos tinklų ir informacijos apsaugą. Ši agentūra E, turi bendradarbiauti su suinteresuotais asmenimis, su akademijomis. Pokyčiai pačioje agentūroje atskleidžia, kokie yra e, šios agentūros ryšiai su tam tikrais e, monopolininkais. Ir tai, ką daro ES su, su politika šioje srityje. Ačiū. Dabar žodis e, Cukalas, pusantros minutės. Labai, kirie proedrė, kirie epitropė. Favumo, kad έχω διαφορετική γνώμη από τους συζητητές. Ačiū pirmininkė. Mano nuomonė šiek tiek skiriasi nuo tos, kurią išdėstė pranešėjas. Dėl Enisos agentūros, jos vaidmuo yra tikrai nepamainamas. Aš su susidomėjimu stebėjau taip, kaip buvo rengiamas pranešimas dėl agentūros. Kaip supratau, pranešėjas nesiekia e, sustiprinti agentūros e, veiklos, tačiau pateikė įvairiausius e, argumentus, dėl ko ta agentūra turėtų būti perkelta iš kretos kitur ir teigia, kad tokia agentūra negalėtų būti e, na, įsteigta saloje Europos pietuose. Akivaizdu, kad e, ENISA yra ES agentūra, todėl gali pasinaudoti įvairiomis e, jai suteiktomis galimybėmis ir vykdyti veiklą Kretoje. Aš nemanau, kad e, na, teisinga daryti spaudimą agentūros darbuotojams, kas yra daroma dabar. Neva tai agentūra švaisto pinigus. Ir e, tokia situacija yra netoleruotina. Aš manau, kad komisija turėtų žengti jau pramintų keliu. Ir dėl tos priežasties aš balsuosiu prieš Čičesterio pranešimą. Ačiū. Ačiū dabar žodis e, Drūcas. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu pabrėžti, kad Enisas, Enisa vaidina labai svarbu vaidmenį ir ateityje jį vaidins irgi labai svarbu vaidmenį, aš manau. Um, ir, vis tik tai yra didelis spaudimas uh, daromas Graikijai šiuo metu ir, ir tas kompromisas tikrai nėra toks, kad atspindėtų tikrai tas didžiulės aukas, kurias yra padariusi Graikija tam, kad Enisa galėtų veikti taip, kaip jį turi veikti. Taigi aš kreipiuosi į komisiją ir prašau įvertinti personalo perkelimo iš Kretos į Atenus visą poveikį ir visą kainą ir pranašumus ir trūkumus, kai eina kalba apie agentūrą, kuri kaip ir dabar turi dvi buveinės. Mes žinome, kokie yra aspektai sėtini su įstaigomis įmo, ar, ar institucijomis, kurios turi dirbti per dvi ar tris buveinės, kaip tada išauga kainos ir kiek visokių kitokių yra um, aspektų. Ponas Vanys Tilrojo, tinklų ir informacijos uh, apsauga mūsų informacinėje visuomenėje yra esminis dalykas. Kibernetiniai nusikaltimai yra didžiulė problema, kuri vis auga. Olandijos mokslinio tyrimų institutas apskaičiavo, kad vien tik Olandijoje maždaug 10 milijardų eurų kasmet žalos yra padaroma. Praėjusią savaitę buvo fiksuotas vienas incidentas, kai ING bankas prarado pinigų sumą Ir tai, aišku, paveikia mūsų piliečių pasitikėjimą sistemą. Enisa yra labai svarbi. Mūsų tinklai turi būti atsparus ir saugus. Ir mes galime pagerinti e, padėtį. Mes matome, kad kibernetinių nusikaltimų mastas didėja, kaip ponas Eiler sakė, kibernetinio saugumo centras buvo atidarytas Europole Hagoje. Aš turiu keletą klausimų kokiegi bus papildomi kaštai, jeigu agentūra bus perkelta iš Herakliono į Atėnus ir ar yra tam lėšų. Kitas mano klausimas yra susijęs su penkeriais metais. Viskas taip greitai plėtojasi, kad mums jau po trijų metų reikės peržiūrėti padėtį. Bent jau parlamentas turi labai rimtai į šį terminą pažiūrėti. Ponas Čičester iš tiesų labai aktyviai dalyvavo diskusijoje, bet ar mes esame pasirengę atremti visus tos iššūkius, kurie mūsų laukia. Dėkuoju, ponas Kalfin, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, komisijos narė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti ir padėkoti pranešėjai už tai, kad uh, įvyko trilogas ir baigėsi darybos su taryba. Jokios abejonės nėra dėl to, kad kibernetinis saugumas, jo svarba per pastarosius metus išaugo. Mes matome, kad skaitmeninė rinka neplėto, nesiplėtos, jeigu nebus užtikrintas informacinės sistemos saugumas. Todėl mums reikia užtikrinti atitinkamų institucijų dalyvavimą, kad jos galėtų užtikrinti tinklų ir informacijos apsaugą. Komisija yra pateikusi kibernetinio saugumo strategiją ir informacinę sistemų saugumą. Šias strategijas svarstys ir Europos parlamentas. Aš norėčiau, kad ENISA turėtų labiau ambicingus tikslus. Pirmiausia, nenorėčiau, kad ji turėtų ribotą E, veiklos numatytą terminą. Tačiau nepaisant to, kalbant apie dabartinį pranešimą, turiu pasakyti, kad rezultatas yra geras, mes turime balsuoti už ir laukti kitų e, dokumentų pasirodysiančių šioje srityje iš Europos komisijos. Pirmininkas, dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmiausia, ponas Mikolašek. Dėkuojam pekne, pan prezidajūci. E, Ačiū, pirmininkė internetas yra dažniausiai visų amžių žmonių naudojama medija ir aišku, kad saugumo iššūkiai yra toks dalykas, su kuo kiekvienas yra susidūręs. Ir kad pavyzdžiui, mūsų duomenys gali būti paplatinti be mūsų žinios. Vire, virusai, pavyzdžiui, įvairiausi plinta ir reikia galvoti apie tai, kad tie virusai ir toliau plis ir e, jie gali pakengti mūsų darbo kokybė, jie gali pa, mūsų pažeisti informacijos privatumą ir vartotojai turi žinoti, kaip panaudoti vienokias ar kitokias saugumo priemonės ir tų saugumo priemonių turi būti. Taigi aš manau, kad ši agentūra yra būtina. Uh, tai reikia tik tai jai aiškius įgaliojimus suteikti, kad būtų aišku, ką agentūra nuveiks ir aišku, kadangi yra krizė, reikia galvoti apie ES lėšų tinkamą panaudojimą. Ir aš manau, kad todėl Anisą reikėtų perkelti į Briuselį. Ačiū dabar, ponė Nesaja. Puhemies, hyvä komissari, kyberturvallisuus on noussut hyvin. Ačiū, pirmininkė komisarė. Kibernetinis saugumas yra labai svarbus klausimas. Tai, e, tai yra didžiulis pavojus Europai. Taip pat ir strategija 2020 metams yra apie tai irgi kalbama. Kiekviena valstybė narė kažkaip tai bando kovoti su kibernetiniais išpoliais, gintis nuo jų, paskui įvykus tokiam išpoliui e, stengtis atsigauti po to, ištaisyti žalą. Taigi aš manau, kad Enica yra labai svarbi reikia stiprinti tą bendarbiavimą, taip pat Renisos pagalba, kad būtų galima geriau kovoti su kibernetiniais iššūkiais. Um, todėl NISA turi dirbti europinių lygmenių ir turi būti aiškios teisinės normos, kad būtų galima stiprinti uh, tinklų informacijos apsaugą kasdien kibernetiniai išpoliai gali e, būti didesnis, didesnė grėsmė nei e, kitokios techninės priemonės, todėl mūsų tinklus reikia, ir informaciją reikia geriau apsaugoti, reikia galvoti ir apie viešą, ir apie privatų sektorių. Pona Senčių, vieną minutę. Pone pirmininkė, visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Čičesterį džiaugiuosi, kad yra pasiektas susitarimas, kuriuo bus pratestas Enisos mandatas. Aš manau, kad informacijos technologijų saugumas turėtų būti visos ES prioritetas, žinant, kokią didelę ekonominę, politinę ir socialinę žalą e, tokio pobūdžio išpuliai gali atnešti visoms valstybėms narėms. Tam reikia reikalingų specialistų, kad būtų užtikrinta gera apsauga nuo tokių išpolių. Todėl aš manau, kad agentūros įgaliojimai ir jos vaidmuo turėtų atitikti realybei. Mes turime remti e, visų tinklų plėtrą ir e, jų plėtros koordinavimą, nes ES lygmenių reikia vieningo požiūrio. Kaip aš jau sakiau, gana dažnai reikia visos ES lygmenių sukurti aukščiausius įmanomus saugos standartus. Ir čia Enisa gali atlikti pagrindinį vaidmenį. Ačiū ir kaip tik dabar ponas Paška nori pasakyti. Labai ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Gerbiamo komisijos narė, Europos parlamento ir tarybos reglamentas dėl Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros e, leidžia sukurti e, kitą naujesnė agentūra, kuri pakeičia anksčiau egzistavusią. Elektroninės komunikacijos mastaugimas didina informacijos ir tinklų saugumo reikšmę, todėl būtų gerai sukurti tokią instituciją ir suteikti jai ilgesnį mandatą, negu kad siūloma - penkeri ar septyneri metai. E, nuolatinis e, agentūros vaidmens kvestionavimas turėjo įtakos jos veiklai ankstesnėje kadencijoje. Agentūros veikla nuo 2004 metų e, buvo įvertinta pateikiant atitinkamas rekomendacijas dėl jos veiklos ir biudžeto. Sistemos, kuriomis duomenys yra renkami ir analizuojami, turi būti geros ir sveikos, jos turi, būti, e, turi leisti laiku išaiškinti grėsmę saugumui. Todėl aš manau, reikėtų galvoti apie agentūros e, būsimąjį mandatą kuo rimčiau. Ačiū. Ačiū ir paskutinė kalbėtoja, ponė Gressler. Ačiū pirmininkė. Aš kaip e, darbo grupės narė labai džiaugiuosi, kad šiandien uh, jau yra pateiktas šis dokumentas su teisiniu pagrindu, tai yra naujas tekstas, kuris bus patvirtintas pagal naują susitarimą. Ir aš norėčiau paremti tai, kad e, agentūra turėtų dvi būstinės Atenose ir Eraklyje. Aš tikrai norėčiau, kad e, Europos komisija e, tinkamai pasirinktų agentūrų būstinės Reikia, kad būtų ir atitinkamos infrastruktūros agentūroms, būtų tikrai absurdiška, kad e, tokia agentūra, kuriai tenka tokios funkcijos, e, būtų patalpinta į Graikijos salą, kuri būtų praktiškai nepasiekiama. Aš manau, kad ji geriau turėtų būti kuriama Atenuose, jeigu mes norime, kad ši agentūra tinkamai veiktų, turime tinkamai parinkti ir jos buveinės vietą. Komisionar Madame. Labai ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį komisariai Krus. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Buvo paminėtos dvi buveinės, buvo pateikta įvairių klausimų. Aš manau, kad vis dėlto uh, galbūt neteisingai yra išversta. Panašu, kad jūs tarsi juokėtės, katilas juod, juokėsi, kad puodas juodas. Pasižiūrėkime į Europos parlamentą. Parlamentas taip pat turi dvi būstinės, vieną Bruselėje, kitą Strasbūrė ir man atrodo, kad viskas kuo puikiausiai funkcionuoja. tikrai net nebūčiau pagalvojus, kad Europos parlamentas netinkamai veikia vien tik dėl to, kad turi dvi būstinės. Ir taip pat, baigdama dar norėčiau pasakyti štai ką. Kiekvienas pasisakęs šiandien paminėjo, kad agentūra iš ties yra svarbi. Ir be abejo, šiandien e, keletas Europos parlamento narių paminėjo ar konkrečių atvejų, Tačiau mes visi žinome, kad tikrai klausimas yra svarbus. Mes turime suprasti, kad turime būti pasiruošę tinkamai atlikti savo darbą. Taigi šiandien panašu, kad įmanoma užtikrinti ENISO agentūros ateitį. Ir mes turime užtikrinti, kad ši agentūra būtų tinkamai įsteigta e, ir turėtų tinkamų instrumentų atlikti savo darbą. Kaip jūs ir patys sakėte, agentūra turi būti veiksminga, turi būti tinkamai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigai, bet pagalvokime apie pačią organizaciją. Kaip jūs priviliosite į agentūrą pačius talentingiausius žmonės? Konstruktyvus bendradarbiavimas tarp parlamento, tarybos ir komisijos yra labai svarbus Ir aš tikrai labai tikiuosi, kad šiandien pavyks susitarti ir pasiekti laimingą pabaigą. Jūs kai kurie, kai kurie iš jūsų dar turite abejonių ir aš norėčiau Jums pateikti konkrečių faktų. Tuomet, ko gero, ir Jūs suprasite, kad tikrai e, finansinė prasme negalite uh, tam prieštarauti, buvo atlikti tyrimai ir jie rodo, kad 50 procentų būtų finansinis veiksmingumas, kalbant apie ENISA veiklą. Na, o per metus bus galima sutaupyti 352 tūkstančius eurų. Kalbame apie septyniarių metų, septyniarių metų mandatą ir iš viso tai yra 3,5 milijardo eurų. Ir tai iš tikrųjų yra didelė suma. Verslo modelis, veiklos modelis pagrįstas labai aiškių ir protingų požiūrių. Norėčiau dar pasakyti, kad ne aš pateikiau tokį pasiūlymą. Man atrodo, kad kyla pavojus visai Enisos agentūrai. Panašu, kad būtų galima atskirti e, e, praktinės veiklos e, dalį nuo struktūrinio aspektų. Man iš tikrųjų atrodo, kad finansinė prasme agentūra veiks tinkamai. Ir aš norėčiau to patikinti tos, kas turėjo abejonių, taip pat pranešėją ir šešėlinius pranešėjus, kurie dalyvauja šiame sustikime. Taigi, tai suteikia Enis agentūrai galimybę tinkamai atlikti savo darbą per numatytą laiką o taip pat ir ateityje. Ačiū. Ačiū gerbiamoji komisijos narė. Pabaigoje norėčiau suteikti žodį ponui Čičesteriui. Baigiamosiams pastaboms. Ačiū gerbiamasis pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį, už dalyvavimą diskusijoje. Ypač norėjau padėkoti tiems, kurie pritarė man ir kurie e, taip buvo tos pačios nuomonės, suprantu, kad kai kas galėjo galvoti ir kitaip. E, šie tinklai ir tinklų saugumas yra labai svarbus klausimas. Mes dėl šios priežasties jį aptarėme ir buvo paminėtas 2004 metų tyrimas, buvo atliktas tyrimas ir vėliau, po kurio buvo padarytos tam tikros išvados. O po šių klausimų aš susidariau tokį įspūdį, kad labai svarbu, kad kibernetinės ryties ekspertai bendradarbiautų E, vaizdo konferencijos yra labai svarbios toks amžius, tačiau vis tiek niekas nepakeis to gyvo bendravimo. Ypač tuo met, kai reikalingas pasitikėjimas ir konfidencialumas saugumo klausimais. Taigi, e, tai buvo labai svarbi mintis. O dėl tyrimo, norėčiau pasakyti, kad mes turime apsvarstyti šešis dalykus, šeši, šešis pavadinimus. Ir dviejose iš jų rašoma, kad ES institucijoms kyla rizika. Taigi nėra tokio imuniteto. Yra pateiktos, pateikta 12 rekomendacijų, iš jų aštuonioms buvo pritarta, jos buvo įtrauktos į dokumentą. O dėl biuro steigimo Atenuose, dėl būstinės Atenuose. E, buvo paminėta, kai kurios rekomendacijos e, nebuvo patvirtintos, kitos dar bus įtrauktos. Tačiau mums visų svarbiausia, kad ši agentūra uh, veiksmingai veiktų dabartinius iššūkius ir tuos, apie kuriuos žinome, ir tuos, kurių dar nežinome. Taigi mums reikalinga teisėkūros bazė, kad agentūra galėtų veikti ir veikti kuo efektyviau ir veiksmingiau. Ačiū. Ačiū, ponės ir ponai. Diskusija šiuo klausimu baigta, o balsuosime rytoj 12 valandą. Pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimų.